rytoj. Kitas darbo tvarkės klausimas bendrosios diskusijos dėl e, vystimosi finansavimo. E, žodis. Atsiprašau, sako pirmininkė, tai yra e, vystimas finansavimas, bendros diskusijos, apie tai dabar kalbėsime. Pirmiausia, išklausysime E, tarybos ir komisijos pareiškimą apie Junktinių tautų tarptautinę konferenciją dėl vystimosi finansavimo. Taip pat aptarsime ponios Šlain e, pranešimą dėl mokesčių vengimo ir slėpimo kaip besivystančių šalių problemų. Pradėsime diskusijas nuo pranešėjos. Ponios Šlain, prašom, žodis jums keturioms minutėms. Grazie, prezidente Dėkoju, ponė pirmininkė. mokesčių slėp, kova su mokesčių slėpimu turėtų būti vienas pagrindinių mūsų prioritetų, nes labai dažnai kapitalų srautai yra nukreipiami tiesiog paspaudus kompiuterio pelę e, iš vieno e, pasaulio krašto į kitą. Ir manau, kad pagrindinis principas turėtų būti kad toks, kad mokesčiai turi būti mokiami ten, kur yra gaunamas pelnas. Mes turime e, ieškoti to, sprendimų, kaip išspręsti šią problemą, kad e, sukurtume e, tam patikimą pasaulį ateities kartoms. E, Jungtinių tautų konferencijoje bus kalbama apie vystimo politikos finansavimą. E, E, tačiau manau, kad svarbiausia mums reikia e, mobilizuoti nacionalinius išteklius ir turime kiek įmanoma veiksmingiau kovoti su mokesčių slėpimu ir mokesčių e, vengimu. Manau, kad nelegalus e, kapitalo srautai sudaro apie e, milijardą Junktinio Amerikos valstijų dolerių. Tai yra tai, tos lėšos, kurių netenka mūsų piliečiai. Ir būtent besivystančiose šalise reikalingi tie pinigai. Ir čia, aišku, reikia kovoti su mokesčių slėpimu, tačiau kita vertus turime kurti ir kažkokias e, paskatas. Mums reikia veiksmingo e, veiksmų plano, kaip galėtume palaikyti besivystančias e, šalis. Pirmininkė prašo kalbėtojos kalbėti lėčiau. Taigi mums reikia tikro veiksmų plano, e, kurį pareng, turėtų parengti komisija ir tame plane turėtų būti kalbama apie tai, kaip besivystančiom šalims reiktų padėti sukurti patikimas e, fiskalinės politikos sistemas, e, kad jos galėtų surinkti daugiau mokesčių. Jungtinių tautų mokesčių komitetas turėtų būti paverstas veiksminga institucija, kad E, visos valstybės galėtų vienodomis sąlygomis dalyvauti pasaulinėje mokesčių sistemo, e, sistemos reformoje. Taip pat mums reikia nepamiršti e, besivystančių šalių poreikių. Mums reikia įvesti e, ataskaitų apie kiekvieną šalį e, sistemą. E, ir tos ataskaitos turėtų būti viešos. E, todėl manau, kad komisija turėtų pateikti pasiūlymus, kurie atsižvelgtų į tokius aspek aspektus. Aš nustepčiau, jeigu rytoj kas nors balsuotų prieš šį pranešimą, kuris vienbalsiai buvo patvirtintas komitete. E, taip pat e, mums reikia pereinamosios fazės toms valstybėms, kurios neturi dar atitinkamų pajėgumų. E, kad galėtų e, surinkti visą reikalingą informaciją. Mes turime skatinti skaidrumą e, taip pat ir įmonėse ir to skaidrumo reikalavimų turėtų laikytis įmonių savininkai. Taip pat reikia patikimų sistemų, kurios kurios užtikrintų vienodą mokesčių paskirstimo sistemą. E, E, kalbant apie įmonės, kurios, e, kurių būstinės yra viena šalyje, didžiausias pelnas e, yra gaunamas kitose šalyse. Mums taip pat reikia bendros apibriešties, kas yra tie mokestiniai rojai ir taip pat turime sudaryti juodą į sąrašą arba atitinkamas, taikyti atitinkamas sankcijas tiems mokestiniams rojams. Ir galiausiai E, mes turime nepamiršti taip pat ir e, lygių galimybių klausimus, e, klausimų, dėl to, kad dažniausiai pažeidžiamiausi visuomenės sluoksniai yra, dėl to labiausiai nukenčia, o tai dažniausiai būna moteris. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir sekretariatui už palaikymą ir tikiuosi, kad rytoj didžiaja balsų dauguma parlamentas patvirtins šį pranešimą ir tokiu būdu mes pasiūsime aišku signalą, pasakysime, kad mes pasisakome už kovą su mokestiniu sukčiavimu ir tokiu būdu bandome geriau kovoti su skurdu. Dėkoju. Dabar tarybos vardu kalbos, e, kalbės e, ponas ministras Šmitas. Gerbiamą pirmininkę, ponios ir ponai deputatai, beveik dviejus metus jau mes e, dalyvaujame sudėtingame darybų procese ir tikslas yra užtikrinti pasaulinę partnerystę, kad mes galėtume prisidėti prie e, tvaraus augimo ir skurdo panaikinimo. Tarptautinė bendruomenė ateinančius metus dirbs ES, valstybės narės taip pat e, dalyvaus šiuose istoriniuose įvykiuose. Ši, mes norime, kad ši partnerystė būtų uh, pagrįsta universaliais principais, bendromis prievolėmis, taip pat tarpusavė pripa, pripažįstamis prievolėmis. Reikia atsižvelgti kiekvieno paėgumus ir taip pat sutelkti įvairius veikėjus. Ši naujoji pasaulinė partnerystė turėtų skatinti žmogaus teisės, lygybę, nediskriminavimą, demokratinės institucijas, gerą valdyseną ir teisinę valstybę. Visi turėtų galėti dalyvauti aktyviai ir užtikrinti aplinkos saugos normų laikymasi ir tvarumą mūsų planetos moterų teisės lyčių lygybę, įgalinimas moterų, merginų. E, Tai yra jau savaminiai tikslai, bet tai yra taip pat labai svarbios priemonės ir reikia visais lygmenimis skatinti. Tai pirmiausiai galvoju apie merginų švietimą, tai yra labai svarbus veiksnys vystimuisi. E, po Monterėjos ir Dohos, e, kur buvo padėti pagrindai e, dialogui, mes turime plėtoti bendrą viziją, prisiminti prisitaikyti prie pasaulio tvarkos pokyčio. Adisabebos konferencija prasidės kitą pirmadienį. Ji turėtų įvertinti pasiektą pažangą įgyvenant Monterėjaus e, konsensusą. Mes turėtume galvoti apie ateitį. Reikėtų integruotų būdų sutelkti visas priemonės ir pasinaudoti veiksmingai visais ištekliais finansiniais ir kitais. ES ir valstybės narės turėtų ir toliau e, akcentuoti tuos svarbius e, principus užfiksuotus Monterėje. Reikėtų užtikrinti stabilų finansavimą ir taip pat e, valstybės yra atsakingos už viešųjų e, išteklių sutelkimą. Reikia integruoto požiūrio, reikia, kad būtų įgyventa ir finansuojama tokiu būdu nauja e, tvarka partnerystė ir reikia galvoti apie ekonominius, socialinius aplinkos saugos dalykus, užtikrinant tvarų vystimąsi. Reikia uh, užtikrinti politikos priemonių vientisumą ir aiškiai apibriežti mūsų įsipareigojimus ir rezultatus, kurių turėti, turėtų siekti visi veikėjai. Mes uh, tikimės, kad konferencijos paskutinis galtinis dokumentas uh, kalbės apie tai, kad turi būti gyvenama programa po 2015 metų, kuri bus patvirtinta New York'e kitų metų metų rugsėjį. E, susitikimo rezultatas bus tvirtas pagrindas, galvant apie e, COP21 šalių konferencijos jungtinių tautų kontekste. E, ir ta konferencija vyks gruodžio mėnesį Paryžiuje reikia užtikrinti finansavimą, atelkti viešuosius privačius fondus, uh, E, nacionalinius tarptautinius fondus, taip pat ir kitas nefinansinės priemonės dėkti. Reikia labai mums svarbu užtikrinti vystimusi palankę aplinką, reikia sustiprinti institucinius pajėgumus, reikia paskatinti prekybą, investicijas, investuoti į švietimą ir paskatinti mokslo technologijų inovacijų dėgymą ir plėtoti. E, naujoji partnerystė e, reikalauja e, stiprios bazės, kuri leistų įvertinti gyvenamas priemonės. Po 2015 metų reikėtų apimti nacionalinį, regionį ir pasaulinį lygmenį, įtraukti visus vyriausybinius ir nevyriausybinius veikėjus. Ponios ir ponai, gerbimi e, parlamento nariai, ES ir valstybės narės yra pasiryžusios vaidinti aktyvų ir konstruktyvų vaidmenį visuose procesuose. Ir taip pat e, stebėti, kaip e, yra įgyvendinamos priemonės E, neseniai buvo patvirtinta e, pozicija, kuri patvirtina ES ir valstybių narių e, įsipareigojimą 0,7 procento bendrųjų nacionalinių pajamų skirti vystamai pagalbai programs po 2015 metų ir taip pat daugiausiai dėmesio skirti mažiausiai išsivyščioms šalims. Siekiama pagerinti užtikrinti ES ir valstybių narių aktyvų dalyvavimą tarptautinėse organizacijose. E, pasaulinės partnerystės sėkmė priklauso nuo mūsų visų indėlio. Mes esame pasirengėme suvaidinti savo vaidmenį ir dirbti e, su visais veikėjais konstruktyviai, e, ypač galvojame apie Europos parlamentą, reikia galvoti apie programos gyvendinamos po 2005 metų patvirtinimą, kuri e, būtų e, aktuali ir e, mums jos tikrai reikia. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, komisaras Memica. Ačiū. Gerbiam pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Liko viena savaitė iki tų e, vystimosi finansavimo konferencijos Abebeje. Ir noriu padėkoti už galimybę pasikeisti nuomonėmis ir požiūrį šio klausimu, o taip pat ir už e, susijusių parlamento pranešimą apie mokesčių vengimą ir mokesčių slėpimą. Iš tikrųjų, Adis Abebos konferencija ES yra prioritetas. Mes e, esame pasirengę užtikrinti jo sėkmę ir tai iš tikrųjų būtų labai svarbu, norint užtikrinti e, sėkmę e, laikotarpiu 2015 metų. Aš ypatingai dėkingas už e, parlamento aktyvų dalyvavimą per parengiamąjį procesą ir už jūsų rezoliuciją dėl finansavimo vystimuisi, o taip pat ir dėl globalios vystimosi darbo tvarkės laikotarpio po 2015 metų. teko dalyvauti ES delegacijoje. Komisijos pirmininkas Junkeris draugė su vyriausia galiotinė Mogherini e, dalyvaus ir atstovaus Europos Sąjungai. Ir labai svarbu, kad e, tose tarptautinėse renginiuose Europos Sąjungos valstybės kalbėtų vienu balsu per visus svarbiausius etapus. Leiskite apžvelgti svarbiausius principus ir lūkesčius, kuriais bus grindžiama ES pozicija. Visų pirma, Adis procesas turėtų būti transformuojantis procesas. Reikia ambicingų ir suderintų įsipareigojimų bei sutarimų, kurie apimtų visokiausias įgyvenimo priemonės. Tai yra pagalba, investicijas, taip pat vietinių išteklių panaudojimą ir atitinkamą politinę aplinką. Mums reikia E, kad oficiali vystimosi parama labiau veiktų kaip e, katalizatorius, prisidėtų prie e, vietinių procesų ir maksimizuotų jų poveikį. Labai svarbu, kad e, pasaulis nebebūtų skirstomas į šiaurę ir pietus, donorus ir naudos gavėjus. E, mums svarbu parengti naujo tipo pasaulinę darbo atvarkę, kur visos valstybės turėtų įnešti savo įnašą. Ta turėtų padaryti ir privatus sektorius, ir plėtinė visuomenė. ES yra pasirengusi vaidinti pilnavertį vaidmenį, įgyvendinant e, darnaus vystimosi tikslus ir per savo vietinės priemonės, vykdomas mūsų teritorijose ir per išorinius veiksmus. Tam mums reikalinga sukurti integruotą, skaidrę struktūrą, kur, kuri leistų valdyti ne tik tai mūsų finansinius įsipareigojimus, bet taip pat ir leistų realiai pasiekti darnaus vystimosi tikslų. Uh, E, mes turime keletą lūkesčių su Aidės Abebos dokumentu. Mes tikimės, kad e, šitas išvadas e, atitiks gegužės 10 dienos vadovų tarybos išvadų tekstą. Vėliausias projektas yra visai neblogas rezultatas, kuriam atspindi daug Europos lūkesčių, bet dėl galutinio varianto dar nėra iki galo sutarta. Na ir be abejo labai svarbu uh, kad būtų tam tikros sąšaukos tarp ECBS konferencijos ir e, proceso e, proceso skito laikotarpį po 2015 metų koordinavimui. Dabar, kaip tik tai New York'e vyksta įvairios darybos ir ES be abejo yra pasirengusi šitose darybose, o taip pat ir vėliau vaidinti konstruktyvų vaidmenį ir taip pat pateikti tam tikrų konkrečių skaičių, pavyzdžiui, 58 milijardai eurų oficialios vystimosi paramos. E, padaro ES mm, kaip stambiausių kolektyvinių donorų pasaulyje. Ir tai mm, leidžia visai realiai siekti 0,7 procento e, augimo tikslų laikotarpiu 2015 metų. Na ir taip pat E, e, didžiulė reikšminga pagalba bus tik ta mažiausiai šiom valstybėm, nors apmaudu pripažinti, kad kiti stambus donorai nepasiekė šio pavyzdžio. E, šimtas tūkstančių milijardų eurų. Šimtas milijardų tai yra eurų yra pinigai, kuriuos ES iki 2020 metų būtų paėgi mobilizuoti mūsų valstybėse partnerėse. Taip pat E, daugiau negu 16 milijardų eurų bus skirta spręsti aplinkos saugos ir klimato kaitos tikslams, o 35 milijardai eurų yra atsargus vertinimas e, metinių eksporto apimčių iš mažiausiai visų valstybių į Europos Sąjungą. E, tas eksportas vykdomas be mokesčių ir be ypatingų kvotų apribojimų. E, kalbant apie mokesčių vengimą ir mokesčių slėpimą, komisija iš tikrųjų mm, e, labai kropšiai išanalizuos e, visą šitą gerai išsamei parengtą pranešimą. Mes tikrai puikiai suprantame, kokią didžiulę reikšmę šiai problematikai teikia parlamentas ir aš e, primsiu domen jūsų pasiūlytą veiksmų planą, kad E, pagalba trečiosioms tai šalim turėtų mobilizuoti daugiau vietos išteklių. Iš tikrųjų, tų išteklių mobilizavimas galėtų reikšmingai prisidėti prie darnesnio, tvaresnio pajamų e, užtikrinimo. E, labai svarbu, kad būtų kuriamas kuriami tinkami gebėjimai, e, taip pat ir mokesčio administravimo gebėjimai mūsų partnerinėse valstybėse ir taip pat reikia įkvėpti tam tikrą e, valią vykdyti reformas. E, mokesčių vengimas, mokesčių slėpimas e, bus svarbios temos taip pat ir Adis bei New Yorko konferencijose. E, Dėrybose dėl baigiamojo Adis Abebos konferencijos dokumento. Tai buvo svarbus akcentas ir be abejo parlamentų išdėstos mintis gali būti pagrindas neblogam kompromisui yra tam tikrų sąšaukų tarp to baigiamojo dokumento ir parlamento teksto. Be abejo, e, esama e, tam tikrų problemų, kurios išiškėja, kuriant e, tautų komitetą mokesčių klausimais. E, e, Kilam tikrų problemų rengiant pasaulinę mokesčio darbo tvarkę. E, nes yra būkštojama, kad gali būti sukurta dar viena tarp vyriausybinė institucija. Mes turbūt turėtumėm daugiau dėmesio skirti ne naujų institucijų kūrimą, bet daugiau orientuotis į dabar vykstamą, vykdomą procesų etapą. Ir e, komisija stengiasi, kad įsivyščios valstybės, kurios dabar kaip tik tai yra šiame kelyje, palaikytų procesus. E, E, AIDS konferencijos e, rėmose bus e, planuojami pagalbiniai renginiai ir rengiamas dokumentas, kurio pavadinimas būtų surinkti daugiau, išleisti geriau, bus puikus orientyras tolesniam veiksmam. Be abejo, mes galime pasiekti puikų rezultatų, tačiau kol kas negalime to priimti kaip jau įvykusio fakto. Labai svarbu, kad būtų iš naujo peržiūrėtas pasaulinio bedarbiavimo modelis ateities e, ateinams metams. Ačiū. Toliau Ekon komiteto vardu ponas Baje. Prezident. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti mūsų kolegijai pranešėjai už darbą. Ir e, pasakysiu, kad e, mokesčių slėpimas, vengimas yra tikra e, rykštė, nuo kurios kenčia valstybių biudžetai ir taip pat visuomenė. Ar tai būtų socialinė apsaugas, švietimas, užimtumas, sveikatos apsauga. Dėl, ko? Dėl to reikia galvoti apie tris prioritetus. Pirmiausia, reikia stiprinti mokesčių administraciją visi jų pajėgumus. Toliau turime e, daugiau galvoti apie e, fiskalinės iniciatyvas besivystačiose šalyse mm, imtis priemonių tokių kaip kovos su mokesčių bazės erozija ir ES taip pat turėtų laikytis geros valdysenos principų e, fiskalinėje srityje. Pirmas etapas turėtų būti Europos lygmenių pademonstruoti, parodyti pavyzdį ir e, e taip pat atsisakyti e, galimybių kreiptis į mokesčių rojus tai ir kovoti veiksmingai su mokesčių slėpimu. Dėkuoju Jums uždėmesi. Dabar pasisakys politinių frakcijų atstovai. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Rubik. Jums suteikiamos pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegijai Šlein už puikius santykius ir puikų bendradarbiavimą. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu, nes tai rodo, kad mes e, jau keletą metų stengiamės vystimo politikoje e, sukurti naujus standartus, tačiau matome, kad daugelio pasaulio valstybių vyriausybės to nesugeba ir e, mes turime pagalvoti, e, kur slypi viso šito priežastis. E, migrantų skaičius vis auga e, ir kol kas e, niekas nebando analizuoti, kas yra to, tų problemų priežastis. Ne, taip pat neanalizuojamas ir skurdas, kur yra skurdo priežastis, kodėl vis daugiau žmonių e, skursta. E, taip pat nedarbas yra eksportuojamas, jis yra įvežamas e, pas mus į Europą ir e, tie pinigai, kuriuos migrantai pas mus e, e, uždirba, e, nukeliauja į jų kilmės šalis. E, to, tokiu būdu nukeliauja ir e, e, galimi mokesčiai. Taip pat mes turime nepamiršti. E, pasaulio prekybos organizacijos iniciatyvos viskas išskyrus ginklus. Manau, kad svarbiausias dalykas turėtų būti ne pinigai, bet e, turėtų būti stiprinamas bendradarbiavimas, švietimo sistemos, e, visi tie dalykai, kurie mums turėtų padėti ateityje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju toliau, ponė Makeven, pusantros minutės. Oh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti taip pat komisarui ir ministrui už tai, ką jūs e, pasakėte šiandien vakare, nes jūs kalbėjote apie New Yorko ir Paryžiaus darbo tvarkę. E, tai yra sekančios konferencijos, kurios vyks vėliau. E, E, taip pat reikia nepamiršti, pono, tai, tai ką mes išsakėme pono Pilėjo pranešime, ponas Pilėjo kalbės e, e, vėliau. E, ten buvo kalbama apie atitinkamas EBPO e nuostatas. E, e, mokesčiai yra svarbus dalykas. E, manau, kad mes turime e, daryti viską, kad e, įmonės mokėtų, sąžininkai mokėtų mokesčius. Taip pat turime kovoti su įvairiomis nelegaliomis praktikomis, kuomet galima manipuliuoti mokestinę sistemą ir vengti mokesčių. Afrikoje, maž, e, kur yra žemiau už Saharos, ir yra prarandama apie 15 milijardų dolerių vien per tai, kad nemokami mokesčiai. E, o, tai būtų galima, o tokiu, tais pinigais būtų galima padėti e, vaikams, kurie badauja. E, tačiau norint išspręsti visas šitas problemas, mums reikia tam tikrų konkrečių pasiūlymų, kai kuriuos jau išgirdome e, šiandien. E, tie, e, tos ataskaitos apie kiekvieną valstybę turėtų būti viešos. E, mes turime, e, to, tokiu būdu mes galėtume e, aiškiai matyti, kas nemoka mokesčių ir imtis tam tikrų priemonių. Dėkoju. Dėkoju toliau ponas Gerikė, jums teikiama viena minutė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė Mimica. Jūs jau minėjote, kad Europa yra didžiausias donoras vystimo politikos rytyje, tačiau mes turime užduoti klausimą, ar mes savo priemonėmis kažko pasiekėme, jeigu jas palygintume su investicijų dydžiu. E, manau, kad mes nieko nepasiekėme. E, kaip AKR e, ir AKR delegacijos narys, aš norėčiau e, pasakyti, kad e, Europa yra e, sudėtingas partneris dėl to, kad mes iš e, tų valstybių, kuriams teikiame pagalbą, reikalaujame tam tikrų neįgyvendinamų dalykų. E, šiandien mes diskutuojame apie kovą su mokesčiu E, vengimu ir mokesčių slėpimu. Aš pats labai daug esu bendravęs su mažo, mažų ir vidutinių įmonių e, savininkais atitinkamose šalise ir jo, jos iš tiesų tos MVI moka mokesčius, didžiuliai koncernai slepia mokesčius ir manau, kad mes turime e, e, atkreipti dėmesį į tokius dalykus. Aš savo pranešime e, atkreipiu dėmesį į atitinkamą programą, kaip būtų galima sukurti e, veikiančias struktūras, kurios surinktų mokesčius EKR valstybėse. Pirminkė nutraukė kalbėtoje. Toliau žodis teikiamas poniai Basera Basterečia. Dviem minutėms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponė ministrė, ponė komisarė, 2000. E, 2012 metais e, ponas Dragi e, nuvylė investuotojus, kai pasakė, kad e, ką dar būtų galima išgelbėti ir tada iškilo didžiulės diskusijos. Tačiau vis tik reikia pripažinti, kad Dragi buvo teisus, nes buvo inicijuotos tam tikros programos, per kurias buvo skatinama pirkti obligacijas. Adis Abebos konferencijoje mes kalbėsime apie finansavimą, apie investicijas ir apie e, bendradarbystimosi e, bendradarbiavimą. Taip pat kalbėsime apie tai, kaip būtų galima geriau įtraukti privatų sektorių ir kaip būtų galima geriau skatinti MVI, kurios sukuria 90 procentų darbo vietų. Mes kalbėsime apie privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės, kurios galėtų e, E, padėti geriau išnaudoti išteklius. Ir taip pat mes e, nagrinėsime e, kaip, tai, tai kaip turėtų atrodyti vystimosi politika per artimiausius 15 metų. Pirmininkė prašo kalbėti lėčiau. Taip pat mes turime nepamiršti ir Lisabonos strategijos, nes, e, Lisabonos sutarties, nes šita sutartis vaidina svarbu vaidmenį. Mes turime skatinti demokratiją ir teisės viršenybės principą, taip pat ir kitose e, pasaulio e, šalise. Todėl yra labai svarbu, kad Europos Sąjunga E, paremtų e, tarptautinės priemonės, kurias inicijuoja jungtinės tautos, kad e, tose sritise, kuriuose e, pagal valstybių teisę negalima padėti e, aukoms, joms būtų padėta pagal tarptautinės teisės priemonės. Um, I'm insisting on the fact that you need to slow down when you pasakyti, kad reikėtų lėčiau kalbėti, e, jūs negirdite pati vertimo, bet nespėjama išversti ir daug minčių pradingsta. E, toliau ponė Sančias Kaldentį. Ačiū, gerbiama pirmininkė, komisijos nariai, e, ponė Šlein. Kaip sakė kolegos, į mokesčiai yra labai svarbus E, e, Besisančios šalis gauna daug įplaukų iš e, savo šalių piliečių dirbančių kitose šalyse. Tai labai svarbu, bet kitas dalykas yra mokesčių įplaukos. Jeigu jų nepakankamai, tai tada trūksta lėšų kitur. Šie metai yra Europos vystimosi metai. Turime būti nuoseklus, turime e, galvoti apie e, mokesčius ES e, kontekste ir tarptautinių mastų. Kodėl yra, vyksta pažeminimai? Mes turime dabar galimybių būti nuoseklus bet reikia ir politinės valios. Pone Sargentinį, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. E, Šlem pranešime kalbam apie e, tyrimo išvadas apie Niderlandų tam tikrus sprendimus dėl mokesčių lengvatų. 150-250 e, milijardų per metus tiek kainuoja besivysančiam šalims tie susitarimai. Ir, pavyzdžiui, Afrikoje e, labai daug prarandama mokestinių įplaukų kalbama ir apie kitus dalykus, kaip e, nusikalstamų pinigų e, plovimas. Reikia viešo registro, kad galėtume pamatyti, kas yra įmoninkų savininkai. Tokiu būdu galėsime e, tiksliai įvardyti tarptautinės bendrovės, kurios slepia mokesčius. Galime kalbėti apie tai, galėsime kalbėti apie tai plačiai disabeboje, bet uh, daug, tarptautinės bendrovės vis tiek ieškos vietų, kur mokėti mažiau mokesčių. Mes turime iš esmės spręsti problemą. Kol to nepadarysime, nesugebėsime užtikrinti švietimo darbo vietų, vystimosi, užtikrinti, ko norime. Mes turime e, sukurti, įvesti dermas mokesčių taisyklės, kad kovotume. Ponas Korau, vieną minutį. Dėkuoju. Norėčiau pirmiausiai pasveikinti ponę Šlain parengusią puikų, labai svarbų pranešimą. Tai, ką sakė ponė Makavin, yra teisinga. Kalbama apie milijardus prarandamus. Jeigu turėtume gerą sistemą, kuri leistų kovoti su mokesčių vengimu ir slėpimu, galėtume tada užpilti spragas galvojame, kur e, rasti ekonominių priemonių paremti vystimuisi, jau kovotume geriau su mokesčių slėpimu ir vengimu, galbūt ir rastume atsakymą. E, pranešimas yra puikus, e, juo tikrai toli užsimota. Reikėtų įgyvendinti siūlomus elementus, pavyzdžiui, atskaitomi pagal šalis techninė pagalba ir kiti dalykai. Pranešė sakė, tikiuosi, kad vystimosi komiteto balsavimas bus pakartotas per plenarinės sesijos balsavimą. Podas Štyl. Gerbiama pirmininkė. Po savaitės vyks e, Junktinių tautų konferencija apie vystimos finansavimą konferencija vyks Adis Abeboje, paskui vyks konferencija New York'e, Paryžiuje ir mes turėsime pakartoti signalą, kurį e, suformulavome mm, balandžio mėnesį balsuodami dėl e, Ferreiros rezoliucijos, pranešimo ir rezoliucijos. Bet taip pat reikia užsitikrinti, kad kai kurios išsivyščios, besivystančios šalis prisims savo atsakomybės dalį finansuodamos vystimasi, kadangi Europos Sąjunga yra vienintelė įsipareigojusi skirti 0,7 procentus BNP vystimusi. Mes turime e, investuoti į tokias rytis, kurios paskatintų ekonomikos augimą, reikia skatinti viešo privataus sektoriaus investicijas į vietos išteklių mobilizavimas. Tai nepaprastai svarbu besivystančiose šalyse. Mokesčių administracijos taip pat turėtų dirbti veiksmingiau, tai labai svarbu. E, todėl džiaugiuosi Elšlain pranešimu, kuriame kalbam apie mokesčių slėpimą ir vengimą besivystančiose šalyse. E, naujoji vystimosi strategija turės daug dėmesio skirti šiam e, klausimui, reikės stiprinti institucinius e, paėgumus, surenkant mokesčius, bet to nepakanka pašalinti rimčiausiams skurdui. Mums reikia programų, reikia siekti sėkmės konferencijoje Disabeboje. Silva Pereira, pirmininkė. Adis Abebos konferencija pirmiausiai svarstys finansavimą skirtą vystymus. Jį prasidės po kelių dienų. Jos e, temos labai svarbios, turbūt labai svarbi, kaip sutelkti išteklius, kad būtų galima įgyvendinti e, globalę vystimosi darbo tvarkę 15-30 metams. Tarptautinė bendruomenė turi e, pasiekti ambicingą susitarimą Adisabeboje. Abeboje Europos parlamentas yra išsakęs labai aiškiai savo poziciją. 0,7 procentai BNP tiek turėtų būti skirta vystomai pagalbai. Tvarkaraštis taip pat svarbus. Žinome, kad dėje tarybos pozicija netitiko mūsų norų. Bet jeigu galvosime apie Adis Abebą, yra ir kitų labai aktualių dalykų. Galvoju apie partnerius, apie donorus, nes jie nėra tokie atviri, kalbėdami apie konkrečią pagalbą ar tvarkaraštį. Mes turime e, kreiptis į daugumą besivystančių šalių ir kylančios ekonomikos šalių, kad jos pademonstruotų savo atsakomybę ir prisimtų konkrečius finansavimo įsipareigojimus. Dėl to mums reikia tos konferencijos, reikia, kad toje konferencijoje išiškėtų atsakomybė, noras prisimti įsipareigojimus, reikia bendradarbiavimo e, mokesčių srityje. Dėl to aš pritariu ir išlain mm, mintims. Puhemies. E- Ačiū. Pane pirmininkė vis daugiau mažiausiai įsivyščiusių valstybių yra pasakysios, kad jos nori atsikratyti priklausomybės nuo pagalbos ir paramos. Ir taip, pavyzdžiui, baigiai iliustruoja Zambija, kur vystimasi pagalba te sudaro tai 2,5 procento BVP. Tačiau ta pagalba yra reikalinga tam, kad besivystančios valstybės galėtų suderinti, subalansuoti savo išteklius. Ir mes galime besivystančiam valstybėm padėti gerinti jų mokesčių surinkimo sistemas. Aš labai tikiuosi, kad atsebeboje mes e, išgirsime konkrečių programų, kaip tą būtų galima padaryti žengiant žingsnį po žingsnio. Na, o taip pat reikėtų pasakyti, kad dabar, kai Luksemburgas perėmė pirmininkavimą, ES, jie iš tikrųjų gyvendino savo prisimtus įpareigojimus, taigi esate puikus pavyzdys kitom valstybėm narėm e, teikiant e, vystimosi pagalbą. Aš manau, kad jūsų pavyzdys e, paragins ir kitas valstybės narės savo ruoštų įgyventi savosius įsipareigojimus. Be abejo, šiaurės šalise jaučiasi tam tikri šalto vėjo gūsiai Suomija mm, kol kas įgyveno tik 20 procentų, Švedija yra panašiai padėti, taigi tai nėra, nėra labai blizgantis paveikslas. Kilnatan. E, man atrodo, kad šita konferencija iš tikrųjų yra vėlgi klaida. Uh, Turime daug pavyzdžių, kada korupcija yra iš tikrųjų pagrindinė kliūtis, e, sėkiant e, e, vystimosi. Pavyzdžiui, Nigerija. Šitą valstybėje masiškai vengiama mokesčių ir tik tai nesiniai gyventos reformos e, tarsi bandė patraukti atsakomybę e, tuos, kurie vengia mokesčių, tačiau ar tai realiai gyvendinama? E, galima būtų kalbėti apie tai, kad tokios deklaracijos yra iš tikrųjų tuščios ir netgi neproduktyvios prieš kovojant su mokesčių vengimu reikia veikti korupciją besivysančiose valstybėse. Nes E, e, dažnai tas mokesčių vengimas gali būti tik tai papildomas išknys pasiekmė to įsišaknyjusio blogio, o ne pats blogis, su kuriuo mes ketiname kovoti. Ačiū toliau, panas Sventa. Ačiū, ponė pirmininkė. 2015 metai yra labai svarbia žyma vystimosi politikos finansavimui. Liepos mėnesį vyks konferencija Adis Abeboje, o rugsėjo mėnesį jungtinių tautų valstybės narės e, susirinks ir tarsis dėl naujų vystimosi tikslų, kurie turėtų pakeisti tūkstantmečio vystimosi tikslus e, galiojusius iki 2015 metų. Tai atspindi augančius besivystančių valstybių poreikius ir e, vystimosi pagalbos mažėjimą dėl ekonominių sunkumų donorėse valstybės, valstybėse donorėse. Be abejo, išgirsime tam tikrų žodžių apie finansavimo ir mokesčių problemas, tačiau taip pat reikėtų pripažinti, kad inovacijos gali padėti gyvendinti tūkstantmečio vystimus tikslus po 2015 metų. Junait, e, e, pagalbos e, organizacija, reikia tik tų turėjimuose, kaip tik parodo, kaip šitas modelis gali būti naudingas. E, e, E, Šitą organizaciją, e, pavyzdžiui, netolimai praeitie sugebėjo finansuoti apie 80 procentų poreikių e, besivysančiose valstybėse kovojant su živ infekcija, su malerijos infekcija ir kai, kuri, kai kuriam kitom rimtom problemom. Ir tai yra puikia iliustracija, kaip galim panaudoti inovatyvės finansavimo formas. Be abejo, kova su mokesčių vengimu irgi gali pagerinti besivysančių valstybių situaciją. Ačiū toliau, panas Naiser. Gerbiama ponė pirmininkė, e, gerbiamas komisarė ir gerbiami tarybos atstovai kas bendro tarp Švedijos, Danijos, Luksemburgo ir Jungtinės karalystės. Tai yra keturios valstybės iš 28, kurios iki šiol e, laikosi įsipareigojimo skirti 0,7 procentus BVP e, pagalbai. Ir aš tikiuosi, kad tarybai, ir aš džiaugiuosi, kad tarybai pirmininkaujanti valstybė taip e, aktyviai dalyvauja plenarinio posėdžio diskusijose, nes, nes ne visos pirmininkaujančios valstybės buvo e, suinteresuotos vystimosi politika. Aš e, pats esu iš Vokietijos e, tos federalinės žemės, kuri yra pati e, skurdži, skurdžiausiai gyvenanti. E, tačiau Vokietija e, per pastaruosius metus pasiekė tik 0,36 procentus. Tai yra prašiausias rodiklis. Taigi manau, kad būtent per e, Europos vystimosi metus Luksemburgas kaip pirmininkaujanti valstybė turėtų pasinaudoti savo galimybę ir savo gerų pavyzdžių e, e, padaryti daryti didesnę įtaką valstybėms narėms, kad jos veiktų patikimiau. Mes turime dėrybose Paryžiuje būti e, patikimas e, partneris, o to nebus, jeigu mes patys nepasieksime numatytų kvotų 2015 metais. Dėkoju toliau ponas Celler. E, dėkoju ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiamas tarybos atstovė, gerbiami kolegos. Po kelių dienų Adisabeboje bus kalbama apie e, naujus vystimosi politikos tikslus ir e, kaip reiktų juos finansuoti, kad būtų galima jų pasiekti Be e, įvairių finansavimo priemonių e, viena e, iš svarbesnių yra tai, kad besivystančios šalis turėtų pasinaudoti savo vidaus ištekliais, kad galėtų užtikrinti saugų ir sotų savo piliečių gyvenimą jų tevinėse. Ir už, ir už tai yra labai svarbus uždavinys e, surinkti kiek įmanoma daugiau mokesčių e, ir e, tokiu būdu išnaudoti ūkio potencialą. Tačiau taip pat yra labai svarbu, kad tų besivystančių valstybių pajamos e, nepatektų į e, turtuolių kišenes. E, todėl tarptautinės ir nacionalinės mokesčių sistemos skaidrumas turėtų būti pagrindinis tikslas. Ir e, būtent e, tai padėtų spręsti taip pat ir socialinės problemas. E, pajamas iš mokesčių būtų galima panaudoti tam. E, E, mūsų pranešime e, yra pateikiama nemažai e, idėjų, tik jas reikia įgyvendinti praktikoje. Dėkuoju uždėmesi. Taip, dėkoju. Toliau ponas Lyts. Vienai minutį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tarp Adis Abebos konferencijos valstybių E, dalyvaujančių valstybių dar nėra vieningos nuomonės, todėl mes e, norėtume, e, kad visos dalyvaujančios šalis gerai apsvarstytų savo nuostatas, dėrybinės nuostatas, kai jos dalyvauja tokiuose konferencijose. Taip pat reikia gerai apsvarstyti ir 0,7 procentų tikslą. Aš esu biudžeto komiteto pranešėjas dėl 2016 metų biudžeto ir e, aš taip pat e, manau, kad Adisabebos konferencijoje mes turime padaryti e, viską, kad užtikrintume geresnį vystimo politikos e, finansavimą ir taip pat tikiuosi e, ir taip pat norėčiau palinkėti komisijai ir tarybai e, sėkmės. Dėkoju, dabar kolegos bus spontaniškų pasisakymų e, procedūra. Pirmasis kalbės ponas Pospičia. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš labai įdėmiai klausiausi diskusijos ir noriu pateikti vieną konkretų pasiūlymą. Aš pats asmeniškai tikiu, kad E, mes besivystančiom šalim turėtume pasiūlyti specifines programas, kaip e, geriau surinkti mokesčius. Mes turime e, teikti ne tik finansinę paramą, bet taip pat ir perteikti atitinkamas žinias nes juk mes rengiame atitinkamas programas ES, tai mes jas galėtume pasiūlyti ir taip pat valstybėms kandidatėms ir kitoms šalims. E, nes e, būtent valstybėms kandidatėms mes dažnai e, teikiame labai daug pasiūlymų, kaip reiktų pagerinti atitinkamų sistemų veikimą. Taigi manau, kad mes turime pasiūlyti konkrečias priemonės atitinkamoms šalims, kaip jiems geriau kovoti su mokesčių vengimu. Ir e, mokesčių vengimas tai nėra kova su žemais mokesčių tarifais. Manau, kad kiekviena valstybė, narė, kiekviena valstybė turi pati nusistatyti tarifus. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti kolegę Šlain, nes ji parengė puikų pranešimą. Mes matom, pas pastaraisiais metais matome, kad e, dažnai e, įsiskolinimas yra susijęs su e, populizmo problema ir Europoje, ne tik besivystančiose šalise. Ir mes matome, kad e, iki šiol išlieka e, didelių e, įsiskolinimų e, problema ir tuomet nebelieka energijos reformų įgyvendinimui. Skolos nubraukimas atvestų tik prie dar didesnių skolų, todėl yra labai svarbu, kad būtų E, atrastos subalansuotos sąlygos e, e, skatinant vystimasi ir tos pačios sąlygos turėtų galioti ir Etijopijai ir Graikijai. Dėkuoju. Thank you. Um... Dėkoju. Toliau pans Marijas. Dėkoju pirmininkė. E, mokesčių slėpimas vengimas yra nepaprastai didelė problema, nuo to kenčia besivystančios šalys. E, mokesčių BVP santykis yra į, ypatingai e, nedidelis, nuo 10 iki 20 procentų valstybės nes nesugeba e, didelių bendrovų priversti mokėti mokesčių, o jos uždirba didžiulius pelnus. Tas pelnas galėtų e, būti panaudotas įvairioms socialiniams priemonėms. Reikėtų, kad pelnas būtų įmamas, e, ten, mokesčiai būtų įmami ten, kur uždirbamas pelnas. Uh, reikia galvoti apie e, augimą, jos negali to šalis aukti, kadangi jų skolos yra didžiulės. Dėl to reikia įgyvendinti 2014 m. rugsėjo mėnesio jungtinių tautų konferenciją e, dėl besivystančių šalių skolos panaikinimo. Ačiū, ponia pirmininkė. Panas komisaras kalbėjo apie suderintą įsitraukimą, politinę aplinką, tam tikrą universalų požiūrį į vystimosi pagalbą ir kalbėjo apie 0,7 procentų BVP e, dalį kurios kol kas dar ne visos valstybės įsipareigos teikti. Mane labai sudomino šitie duomenys, tačiau vėlgi nepamirškime ir žmogaus teisų, kadangi šiuose diskusijose mes dažnai kalbame ir apie žmogaus teisės ir e, tos valstybės, kurios pažeidinėja šitas e, žmogaus teisės, dažnai būtent reikalingos pagalbos. Aš manau, kad mūsų vystimasi pagalba turėtų būti siejama su reikalavimu kad tokios valstybės laikytųsi universaliųjų visuotinai primtų principų, ypatingai e, jungtinių tautų patvirtintų principų. Ačiū. Ačiū. Pone pirminkė. Pone komisijos nari. Leiskite Jūs pasveikinti su ambicingais planais. Jūs minėjote, kad jūs ketinate vykti į konferenciją, veždamiesi ambicingų planų ir suderintą programą. E, nėra jokių abejonių, kad ES turi vaidinti lyderio vaidmenį e, pagalbos e, teikimai, teikime besivysančiam valstybėm, tačiau mm, mes negalime vieni panaikinti skurdo. Jeigu norime atsikratyti skurdo, turime rasti E, naujų metodų, naujo požiūrių. Nu. Europos Sąjunga tapo pasaulinė lyderė. Visi mes, Europos Sąjunga ir mūsų partneriai, turime dalyvauti tam, kad šis projektas e, būtų gyventas sėkmingai. Kita vertus, kaip ponia Šlain sakė, e, mes turime be abejo spręsti mokesčių vengimo, mokesčių slėpimo Ehm, reiškinius, nes tik tai tai leis šitom besivystančiam šalim iš tikrųjų sėkmingai vystytis. Kągi dabar žodis vėlgi komisarui. Ehm, Gerbima pirmininkė, gerbiami parlamentarai, dėkoju už e, jūsų didelį sudomėjimą vystimosi finansavimo darbo tvarkę, Adis Abebos konferenciją ir už jūsų vertingas nuomonės pasiūlymus uh, Aš sutinku, kad ES iš tikrųjų turi nemažinti savo ambicijų ir e, savo įsipareigojimų e, vystimosi pagalbai. Tačiau taip pat labai svarbu, kad būtų e, visą tai pagrista vystimosi veiksmingumo principu. Aš taip pat sveikinu jūsų e, komentarus ir dėl tų klausimų, kurie iš tikrųjų siekia toliau negu e, vystimosi pagalba. E, ir laikė toliau negu 2015 metų darbo tvarkė. E, E, mes turime iš tikrųjų išlaikyti savo ambicijų lygį. E, labai svarbu, kad ES e, stebėtų, kaip įgyvendinamas atskaitomybės mechanizmas. Ir mm, svarbus aktai buvo pateikti praeitą mėnesį paskelbtoje ataskaitoje, tačiau mes turime mąstyti taip pat, kaip stiprinti šitą projektą, e, būtent platesnė perspektyva po 2015 metų, sukuriant platesnį stebėsenos ir vertinimo atskaitomybės tinklą. E, E, šiame kontekste mes turime pamastyti, bet ką ES padarys tam, kad būtų galima palaikyti e, finansavimo e, vystimus rezultatus ir taip pat, kaip būtų galima geriau gyventi darbo tvarkė laikotarpį po 2015 metų. Mes turime mm, atidžiai pasverti, kaip ES politika galėtų būti peržiūrėta tam, kad būtų palaikoma naujoji darbo tvarkė iš tikrųjų nuseklumas ir suderinamumas šitoje politikoje yra svarbus kaip niekada. ES turi būti pasirengusi pasiūlyti e, svarų veiksmų paketą darbo atvarkiai po 2015 metų. Ir e, Be kita ko, tarp priemonių turėtų būti taip pat vietos išteklių mobilizavimas besivystančiose valstybėse, taip pat kova su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu. Mes turime įgyvendinti dalį veiksmų, kurios, e, kurie išvardinti parlamento pranešime ir e, be abejo sveikiname jūsų tolesnį dalyvavimą e, nagrinėjant šios klausimus. Ačiū. Ačiū ir toliau steiksiu žodį ministrų Šmit. Gerbama pirmininkė, norėčiau pirmiausiai padėkoti pranešėjai už jos parengtą pranešimą, nes tai leido mums tikrai vaisingai padiskutuoti, pakalbėti apie pasirengimą e, Adisabebos ir New Yorko susitikimams. Taip pat norėčiau sureaguoti tai, ką sakė komisijos narys. Kova su mokesčių vengimu e, turi tapti tarptautinio masto. Jūs e, savo pasisakymais labai gerai pademonstravote ir patvirtinote, kad ES pozicija, taip pat valstybių narių pozicija yra aiški dėl konferencijos tikslų. Adis Abebos konferencija neturi būti konferencija, kurio būtų kalbama apie e, valstybių pagalbą vystymus. Taip pat reikia akcentuoti integruotą visų priemonių taikymą, finansinių ir kitų. E, yra akivaiz E, du tai, kad valstybės turi tapti vystimas, e, valstybių finansavimas turi būti pagrindinė pagalba vystimus, ypač mažiausiai įsivyščioms šalims, bet reikia, kaip galima, e, geresnį lėšų panaudojimą užtikrinti, bet reikia plėsti veikimo apriepti. Reikia užtikrinti, kad atsirastų vystimas ir tame kontekste švietimas yra nepaprastai svarbus, darbo vietų kūrimas įmonės. E, Pirmiausia, galvoju apie socialinį sektorių, socialinės įmonės. Be valstybių pagalbos vystimusi reikia ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, mikrofinansavimo galimybių. E, pirmininkaujanti šalis, galvodama apie rezultatus, įsipareigoja e, sėkmingos pabaigos tarptautinių dėrybų siekti, kad būtų galima užsitikrinti tikrą tarptautinę partnerystę. Ačiū. Dėkoju, ministrė. Dabar ponia Šlain apibendrins diskusijas. Dėkoju. Norėčiau padėkoti ponui komisarui už tai, kad jis visuomet buvo pasirengęs um, diskutuoti ir už tai, kad jis atsižvelgia į mūsų pasiūlymus. E, mes ir toliau turėsime nagrinėti šią problemą ir mes esame įsitikinę, kad tam, tikro vyriausy, tam tikros vyriausybinės ligmens institucijos įsteigimas e, galėtų būti vienintelis tinkamas sprendimas, kad būtų galima e, bendrauti atitinkamame ligmenyje. Ir būtų labai e, tai būtų labai svarbu taip pat globalios e, mokesčių sistemos reformai. Aš tikiuosi, kad rydenos mūsų balsavimas e, padės jums rasti teisingą sprendimą Adis Abeboje. Aš e, taip pat norėčiau paminėti, kad E, ataskaitos apie kiekvieną valstybę e, būtų taip pat labai svarbus instrumentas, kuris padėtų kovoti su mokesčių vengimu. Ir aš tikiuosi, kad visų frakcijų atstovai rytoj palaikys mano pranešimą taip, kaip tai įvyko komitete ir tokiu būdu parlamentas galės pasiūsti aišku signalą. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose, e, kurie padėjo man renkti šį pranešimą. Yra daug dalykų, kurių mes nepalėtėme prietėme. E, mes turime kalbėti apie e, vyriausybių skaidrumą, apie atskaitomybę prieš piliečius, e, apie kovą su korupcija. Tai taip pat buvo paminėta tekste mes turime daryti viską, kad būtų užtikrintas didesnis nepriklausomumas. Taigi norėčiau pa padėkoti visiems už palaikymą ir tikiuosi, kad rytoj e, dauguma jūsų palaikys šį pranešimą. Dėkoju, e, diskusijos baigtos. E, ponas Reimo Sernadžioto e, palieka APP e frakciją šiandien. E, e,